Welcome back. We will now proceed uh, with the point 15 on the agenda. Uh, dirbsime toliau. 15 darbos varkės punktas. Uh, Europos platformos skirtos bendradarbiavimui nedeklaruojamo darbo prevencijos ir atgrasimo srityje. Porą mėnesių jau dirbama šioje srityje steiksiu žodį pranešėjai ponui Pirinskui. Prašom, žodis jums. Jūs, pirmininkė, visai teisi. Šis klausimas mūsų darbo tvarkėje e, jau senokai nagrinėjamas. Norėčiau jums ir kolegams pristatyti bendrąjį mūsų vertinimą, e, žiūrėdamas į pateiktus pakeitimus per tą laikotarpį, kuris buvo įmanomas. Noriu pasakyti, kad pranešimas. Pranešime yra 71 mano pasiūlymas pakeitimas dėl komisijos pasiūlymų po to 395 e, pakeitimus e, pateikė kolegos. Norėčiau visiems padėkoti visiems, kurie prisidėjo, nagrinėjant šią labai sudėtingą ir svarbę temą, ir kurie pasiūlė savo pakeitimus. E, aš galiausiai pasiūliau 25 naujus pakeitimus, 15 yra mano paties, dėl 10 keli autoriai suderino tie, ir, tie žmonės yra autoriai pakeitimų. Ir norėčiau e, paminėti keletą principinių dalykų, kurie išiškėjo skaitant pakeitimus ir kurie, man atrodo, yra labai svarbus. Komitetas turėtų e, pakankamai gerai suvokti problemą ir vertinti bendrai situaciją. Pirmasis dalykas yra platformos funkcionavimo pobūdis. Ką ta platforma darys? Buvo išsakyta susirūpinimo įvairių diskusijų metu, kad kalbant apie priemonės platformos kontekste, atsirado suvokimas, kad platforma už numatys tam tikras priemonės, kad bus suderintos priemonės platformos lygmenių ir daugelis kolegų išreiškia atitinkamą susirūpinimą, kuris atsispindi pakeitimuose. E, tarsi bijomasi, kad bus atimtos tam tikros prerogatyvos iš valstybių narių noriu akcentuoti tuos dalykus, nes man atrodo yra tai nepaprastai svarbu e, valstybėms narėms ir kolegams suvokiant, kas iš tikrųjų yra turima galvoje, kai kalbam apie platformos kūrimą. Pozityvus elementas yra toks, kad niekas nebejoja, kad reikia tokios platformos. Visos pozicijos e, atspindi palankų požiūrį platformai, bet kai žmonės pradeda galvoti, kas ta platforma yra, kuo jį užsiims, tuomet ar, ar bus kažkokios priemonės e, taikomos, derinamos, tada tampa aišku, kad platforma bus e, forumas pasikeisti informaciją, e, geriausios praktikos e, pavyzdžiais, platinti atsakingą informaciją ir aptarti įvairiems aspektams e, dėl nedeklaruojamojo darbo, kuris tai yra labai platus dalykas. Ar kalbėsime apie konkrečias apraiškas ar kiekybinius parametrus. O priemonės, kokias taikyti, išliks valstybių narių rankose niekas nesiūlo platformai kurti priemonių. Norėčiau padėkoti ir kolegoms, šešėliniams panešėjams, kurie dalyvavo e, dviejose susitikimuose. Pernai lakvičio pradžioje buvome susitikę, antras posėdis vyko vos vakar. E, tikslas buvo susiorientuoti, suvokti, apie ką mes iš tikrųjų kalbame. Ir tikiuosi, kad e, po šios diskusijos per ateinančias dienas mes e, išravėsime nuo bet kokių abejonių formuluotės, kad tai nėra priemonės kurianti struktūra. Kitas dalykas - regularizavimo samprata. Kolegos tikriausiai žino tai ir aš jau anksčiau anksčiau esu bandęs e, pristatyti nuomonę, kad platforma, platforma turėtų būti pirmiausiai bendradarbiavimo platforma skirta e, nedeklaruojamo darbo prevencijai ir atgrasimui nuo jo. Mes neturėtume užsimerkti prieš procesus ir turime uh, kaip galima labiau riboti ir atgrasyti nuo nedeklaruojamo darbo, bet nedeklaruojamas darbas yra e, daugelį valstybių narių rimta problema ir mes puika, puikiai tai suprantame, mes turime galvoti ne tik tai preven, apie prevenciją, atgrasimą ir bausmes, bet ir aktyviai dirbti, e, taikyti priemonės, kurios būtų dėgiamos kartu su baudžiamosiomis priemonėmis. Ir reikia kalbėti apie tai, kas yra regularizavimas, kai kam tai gal skamba keistai. Galiausiai tai nėra paties žodžio problema, tačiau jo prasmės turinio e, platforma turi bendradarbiauti dėl priemonių, kurios užtikrina e, taisyklių laikymas ir kurios padeda pereiti nuo nedeklaruoto prie deklaruoto oficialaus e, darbo. Moterų komitetas e, balsavo apie, pe, dėl pereimo prie, nuo neformalios prie formalios ekonomikos. Ir aš kviečiu visus kolegas, kaip galima geriau įsitraukti, ieškant e, geriausio apibrėžimo. Mes taip pat norime užsitikrinti, kad ta platforma veiktų. Nereikia tokios platformos, kur visi tik šnekėtų, diskutuotų, bet ji turėtų būti gerai struktūrizuota, kur galėtų vykti prasmingos diskusijos, ne kažkokie bendro pobūdžio šnekėjimai susirinkus. Tai reiškia, kad e, kiekviena valstybė narė turėtų skirti savo atstovą, turinti pakankamai įgaliojimų savo šalyje. Vienas atstovas iš e, Europos profsąjungų, darbdavių organizacijų turėtų būti toje platformoje. Taip pat nepamiršti reikia ir komisijos svarbaus vaidmens kaip narės kaip platforma būtų tvarkoma, valdoma. Tam reikėtų dėmesio specialus, mes pasižiūrėjome, kaip veikia kitos platformos. E, valdymas vyksta dalyvaujant komisijai ir taip pat dėgiamas nuosavybės principas. E, kai dirba to užsima vienas ar du platformos nariai. reikėtų patvirtinti tam tikrą darbinį formatą e, su aiškiomis gairėmis, tam, kad galėtume pasiekti bendrą tikslą, kaip e, sukurti papildomą vertę kiekvienos valstybės atsakomybei ir prievoliai e, spręsti nedeklaruoto darbo problemą. baigs, baigdamas išreikščiu viltį ir supratimą, kad platforma sutelks profsąjungas, įmonės, e, taip pat mokesčių, mokestinių organizacijų, institucijų atstovus ir sutelks jų interesus. Platforma turėtų būti tvirta priemonė skirta bausti tiems, kurie pelnosi iš nedeklaruojamo darbo kaip tinklas, kuris teikia nedeklaruotam sektoriui, neoficialiam sektoriui darbuotojus. E, ir platforma turėtų tvirtai ginti darbuotojų teisės ir užkirsti kelią toms nepriimtinoms sąlygoms, kuriomis dirba neoficialiai dirbantys žmonės galbūt mes, galbėdami e, apie paskaitas, neturėtume e, išvadyti visų paskatų, kurios leistų platformai funkcionuoti. Ačiū Jums už galimybės man pristatyti, e, ką aš galvoju apie šią platformą, bet norėjau aiškiai viską išdėstyti, dabar laukiu kolegų nuomonės. Pirinski, now, uh, uh... Ačiū, panai Pirinski. Dabar žodis suteiksiu dviem minutėms kiekvienam šešėliniams pranešėjams, toms iš EPP visų pirma. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica. Seveda najprej vse zahvale gospodu Pir. Ačiū. Pirmininkė, noriu visų pirma padėkoti ponui Pirinskiu už puikiai atliktą darbą. Tai labai svarbus dokumentas. Ir pakeitimų yra nemažai padaryta. Mm. Labai daug darbo įdėta į šį dokumentą, tai akivaizdu ir, ir ieškant kompromisų reikės daug darbo įdėti. Nedeklaruotas darbas tikrai yra didelė problema, kai kuriuose valstybėse narėse didesnė nei kitose. Pirmininkaujantį Latviją pripažino, kad tai yra vienas iš prioritetų. Dėl to labai džiaugiuosi. Aišku, kad mums reikalinga efektyvi priemonė nedeklaruotam darbui mm, užkirsti kelią. Problemas įvardėme iš mūsų frakcijoje. Ypatinga dėmesį skiriame pagrindiniams klausimams, kuriuos reikia išspręsti. ir labai svarbu yra mm, aiški platforma ir aiškis, aiš, aiškus rėmai jai, kad būtų galima pasiekti nustatytų tikslų ir kad būtų galima keistis pažangę praktiką. Manau, kas, ką svarbiausia reikia padaryti. Reikia užtikrinti, kad ta platforma netaptų kažkokias būtų tik tai valstybių narių kompetencija. Tai turėtų būti priemonė, kuri leistų keistis pažagę praktiką. Esu tikra, kad judame teisinga kryptimi. Ir manau, kad įsiklausę vieni į kitų nuomonę mes surasime gerus kompromisus ir patvirtinsime šį dokumentą. Thank you. And now Lin... Ačiū. Dabar Lin Boylin iš Guje. Ačiū pirmininkė, aš iš tikrųjų kalbu guė e vardu, nes iš tikroji šešėlinė pranešė negalėjo šiandien dalyvauti posėdėje dėl rinkimų Graikijoje, tai tiesiog perdosiu jos pastabas dėl pranešimo. Mm, džiugu būti šešėlinė pranešėja šiuo klausimu nuoguoja. E deklaruotas darbas yra labai svarbus klausimas ir reikia imti šį reiškinį kaip galima greičiau ir efektyviau. Visų pirma, turime suprasti visus nedeklaruoto darbo aspektus, todėl siūlome pakeisti apibriežti Dabar turime dar 98 metų apibriežti, kur pasakyta, kad nedeklaruotas darbas yra bet kokia apmokėta veikla, kur yra teisėta savo pobūdžių, tačiau apie ją nepranešta mm, viešo sektoriaus e, institucijoms. Mūsų šiandien pranešė galvo, kad nedeklaruotas darbas tikrai yra pernelik naiviai apibriežtas. Taip, tai gali būti bet koks nedeklaruotas, nedeklaruotas, da, nedeklaruotas darbas, už kurį yra mokama ar nemokama netgi. Ir tikrai reikia keisti apibrištis atsižvelgiant į paskutinius pasikeitimus darbo rinkose valstybės narėse. Labai svarbu, kad ta platforma būtų iškaitojama taip, kad būtų galima panaudoti visą potencialą ir efektyviai kontroliuoti šį reiškinį. GUE frakcija taip pat galvoja, kad svarbios yra jungtis ir nedeklaruojamo darbo ir finansinės krizės, kurią ES patyrė per pasaros penkerius metus. Yra jau pripažįstama, kad yra mm, ryšys tarp finansinės padėties valstybės narėse ir nedeklaruoto darbo masto. Ir šio, šios platformos vienas iš tikslų yra aiškintis tą ryšį mūsų manimu. Mes galvojame, kad tai gali būti naudinga galvojant, e, kaip vertinti griežto taupimo politikos priemonės. Jeigu dėl tų pasiūlymų kalbame, ar tai dalyvavimas platformoje turėtų būti privalomas ar ne, mes kalbame, kad turėtų būti visų valstybių dalyvavimas užtikrinamas tam, kad nebūtų sukurtas, e, sukurtos sąlygos vidiniam socialiniam dempingui Europos Sąjungoje. Aš suprantu, kad kai kuriuose valstybėse narėse yra tai jautrus klausimas, nes nori išsaugoti savo kompetencijas, tačiau nežinau, kodėl griežta kontrolė turėtų kenkti mums visiems. Taip pat norėčiau pakomentuoti teisinį pagrindą, kuris yra parengtas šiame pasiūlyme. Yra šalių pasiūlytas įdomus pakeitimas to klausimu, minint sutarties dėl ES veikimo 9 straipsnį. Mes palaikytumėm minti, kad reikia patvirtinti šį straipsnį kaip teisinį pagrindą šią platformą sukurti, nes socialinės nuostos turi būti pagrindas, kai eina kalba apie ES politikos tvirtinimą šioje srityje. Šilinė pranešėja noriu padėkoti ponui Pirinskiui už puikų darbą ir jie mielai bendradarbiaus ateityje. Thank you, Terry Reinke, The Greens. Terry Reinke, um, žaliųjų vardu. Thank you very much. Um, to start with, I would also like to thank Mr. Pirinski for. Ačiū visų pirma, noriu padėkoti ponui Pirinskiu už tai, kad jis tikrai įtraukė visus kolegas, e, kad vyko šešėlinių pranešėjų e, susitikimai labai konstruktyviai ir pritačiau poniai Tomš. Poni kad yra ir nemažai pakeitimų šiam pranešimui, taigi e, akivaizdu, kad šiam komitetui labai rūpi nedeklaruotas darbas ir teisingai yra, kad tai mums rūpi šis klausimas. Aišku, negali pritaikyti tokio principo, kad vienas korpalis tinka visiems, kai nekalba apie nedeklaruojamą darbą, nes yra skirtingų iššūkių skirtingose valstybės narėse, tačiau nedeklaruojamas darbas yra problema visose valstybėse narėse ES šiuo metu, todėl mes tvirtai tikime, kad šios platformos sukūrimas suteiks pridėtinės vertės kovojant su šia problema. Viena iš diskusijų, su, kurios vyko, tai buvo dėl privalomų valstybių narių dalyvavimo. Mes galvojame, kad tai yra labai svarbu ne dėl to, kad mes norime primesti kažką valstybės narėms, kad jos dalyvautų šią platformą, bet dėl to, kad platformos veikimas priklausys nuo visų valstybių narių dalyvavimo. Uh, nuo to, ar visos valstybės narės dalyvaus ir norės dalyvauti, prisidėti prie šio klausimo sprendimo. Taip pat ir e, tais pasakytina ir apie tas valstybės narės, kuriuose yra tam tikrų sunkumų sprendžiant šios klausimus. Mm, dabar e, mes e, norėtumėm kažkaip pasakyti, kad labai svarbu galvoti apie mm, apimtis ir įgaliojimus jeigu neturėsi pakankamai galiojimų, ši platforma negalės tinkamai veikti, nes iš tikrųjų tai turi būti tarsi ta terpė, kur disku, būtų diskutuojami šie klausimai. Yra jau ekspertų grupių, kurios tik diskutuoja šios klausimus, um, o, o mes galvojame, kad ši platforma turėtų apimti dar platesnės rytį, ne vien tik tai diskusijas, bet daug plačiau turėtų um, būti šis klausimas vertinamas. Mes galvojame, kad pradžiai ši platforma turėtų pradėti veikti kaip platforma, kur e, valstybės narės keitusi pažangę praktiką. Tačiau mes galvojame, kad reikia suteikti galimybę šiai platformai plėtotis ateityje. Taigi teisinio pagrindo tinkamesnis parinkimas šiam pasiūlymui leistų užtikrinti platesnės galimybės šiai platformai veikti ateityje, kad, būtų, kad platforma galėtų efektyviau kovoti su nedeklaruojamo darbo reiškiniu. Taip pat nuomonė buvo paminėta nedeklaruojama vykdomas darbas iš tikrųjų um, yra tokias rytis, kur lyčių aspektas labai ryškus ir panė Kūneva, komisijos narė, buvo yra atėjusi, um, kalbėjusi apie įdomius pasiūlymus šioje srityje. Taip pat būtent kokačiai šiuo klausimu mes galvojame, kad labai svarbu juos turėti minėje, kalbant apie, ne, ne, apie nedeklaruojamą darbą. Ačiū, Ticiana Begė iš FDD. Signor Presidente, colleghi, eh, ringrazio innanzitutto anch'io il signor. Ačiū pirmininkė, kolegos, aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Pirinskiui, mūsų pranešėjui, už tai, kad tikrai jis visus įtraukė į bendrą darbą ir mes džiaugiamės galimybę dalyvauti tame darbe, mes pasiūlėme ir pakeitimų, kad galėtumėm patobulinti šį pranešimą dėl kovos su nedeklaruojamu darbu galvojant apie šio pasiūlymo mm, biudžetinius padarinius ES. Reikia pasakyti, kad aišku, ES biudžetui poveikis bus labai nedidelis, tačiau Mm, labai svarbu galvoti ir apie kitas institucijas, kurios taip pat užsieima šios ryties klausimais, tai yra kovoja su tokiais neigiamis reiškiniais. Reikėtų nepamiršti tokių institucijų. Aš manau, kad labai svarbu yra turėti omenyje, kad ši platforma turėtų būti atskaitinga mūsų komitetui, reikia nepamiršti to, tos atskaitomybės elemento. Labai tvirtai tikiu Europinė sistema, bet taip pat labai svarbu atsižvelgti į tos skirtumus, kurie egzistuoja tarp mūsų valstybių narių. Nedeklaruota ekonomika, šešėlinė ekonomika yra skirtingo pobūdžio ir skirtingų mastų skirtingose valstybės narėse. Iš tikrųjų, krizė parklubdė bent septynės valstybės narės ir nedeklaruojamas darbas e, daro didžiulę žalą jų ekonomikoms. Taigi, jeigu mes norime išspręsti nedeklaruojamo darbo šilino darbo problemą. Mes turime galvoti apie geresnį mūsų darbuotojų teisų gynimą nei dabar ir panašius aspektus. Norėčiau priminti visiems kolegoms, kad nedeklaruojamas darbas yra tai, nuo ko kenčia mūsų žmonės. Like Labai ačiū. Dabar suteiksiu žodį komisijai, ponia Julija Vikvin. Présidente, et euh, je voudrais Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau e, nuoširdžiai padėkoti e, pranešėjai, e, taip pat ir už klausimus, kurie buvo surenkti, taip pat ir už visą pranešimo rengimą ir taip pat už tą palaikymą, kuris yra išsakytas Europos komisijai, kuri diagnozavo, kad reikia europinių veiksmų šioje srityje. Taip pat noriu labai padėkoti pranešiai ir visiems komiteto nariams už tai, kad jūs išsakote palaikymą mūsų minčiai, kad tokia platforma yra reikalinga. Mes galvojame, kad iš tikrųjų svarbu kalbėti apie tokios platformos kūrimą ir tai, kas yra pasiūlyta, mūsų pasiūlyme yra išeities taškas. Aš manau, kad tokiu būdu mes galime pradėti dirbti ir aiškiai reikia pasakyti, kad Čia neina kalba apie neteisėtą, nelegalią veiklą. Iš tikrųjų, kaip parlamentarai ir sakė, tai yra toks darbo tipas, kuris, apie kurį yra nepranešama arba pranešama neteisingai, netikras yra to darbo deklaravimas. Ir tikrai e, parlamentarai aktyviai aptarė šios klausimus ir mes iš savo pusės manome, kad kai eina kalba apie mm, reguliarizavimą, legalizavimą to, tokio darbo teisėtumo užtikrinimą, valstybėse narėse yra skirtingos praktikos. Galima kalbėti, pavyzdžiui, Italijos, sakykime, patirtį, aišku, nebūtinai ta patirtis gali būti pritaikoma kitose valstybėse narėse ar kitose sektoriuose. Tai mes galvojame, pavyzdžiui, ar iš tikrųjų e, šios platformos viena iš pagrindinių e, užduočių turėtų būti būtent tokia, bet galbūt reikėtų iš tikrųjų galvoti, kad ši platforma turėtų tarnauti kaip forumas, kuriame valstybės narės keistųsi pažangėją praktiką, tačiau galbūt tai nebūtinai turėtų būti pačių pagrindinių šios platformos darbo tikslu. Reikia, ši platforma, man atrodo, turėtų labiau sutelti dėmesį į tai, kaip padėti valstybėms narėms renkti mm, praktinės priemonės, įrankius, kurie leistų valstybėms narėms kovoti su šio nedeklaruojamo darbo reiškiniu ir mm, kad ir e, socialiniai partneriai galėtų prie to prisidėti prisidėti. Čia reikėtų galvoti, pavyzdžiui, apie darbo inspekcijas, administracijos indėlį, įvairių mm, struktūrų, kurios dirba šioje srityje, tai tarnybų šios srities indėlį kovojant su nedeklaruojamu darbu. Taigi, mm, buvo kelta įvairių klausimų dėl valdysenos, taip iš tikrųjų galima tokius klausimus kelti, mm, galbūt pasiremiant šiuo pranešimu, aš e, nei viską galėsiu labai išsamei atsakyti, e, bet norėčiau priminti, kad e, mes galime holistiškai pažvelgti į įvairias um, ES politikos rytis, galime kalbėti apie socialinį apsaugą, fiskalinius dalykus, migraciją, vidaus rinką um, ir panašius dalykus. Uh, Taigi ši platforma leistų taip holistiškai, visapusiškai pažvelgti į įvairių sričių kompetenciją, į įvairių sričių priemonės, politikas, į, apjungti įvairių sričių partnerius, iš tikrųjų panalizuoti įvairius operatyvinius, finansinius svertus, kuriuos galima būtų panaudoti šioje srityje ir išplėtoti tinkamas priemonės, tinkamus įrankius. Taip pat reikia nepamiršti socialinių partnerių. Iš tikrųjų, Komisija siekia um, ypatingai pritraukti socialinius partnerius į šios procesus, galbūt um, galvojant apie um, jų dalyvavimą. E, žinoma, reikėtų nepamiršti, kad reikia išsaugoti jų autonomiškumą. E, tai galbūt tiek bandžiau um, kažkiek atsakyti, paaiškinti šio pasiūlymo uh, esmę ir, kągi, linkiu dabar geriausios kloties toliau dirbant dėl šio pranešimo. Fai. Ačiū. Ponas Dudanis. Belisvai. Ačiū pirmininkė, aš noriu taip pat padėkoti mūsų pranešėjai ponui Purinski, nes e, jisai, jam pavyko įtraukti esminius elementus į tuos politinius pamastymus, kaip būtų geriau sukurti tą platformą kovai su nedeklaruojamu darbu. Tačiau, žinoma, dar reikės daug ką aptarti. Visgi šis pranešimas yra labai geras pagrindas ir labai geras išytės taškas. Dėkoju dar kartą pranešėjai. Aš pats pateikiau kelis pakeitimus tam, kad galėtume pasinaudoti platformos sukūrimu ir um, kad ta platforma taptų europinio mechanizmo, o būtent Europos semestro sudėdamąją dalimi. Nes e, manau, kad įtraukti šią platformą į semestrą būtų gera mintis. 387, e, 88 ir 89 mano pateikti pakeitimai apima reformas ir konsultavimusi su komisija ir taryba, rengiant rekomendacijas ir analizas. Be to, sakoma, kad komisija gali pasitelkti platformą, rengdama ataskaitas tose srityse, kurios susijusios su ne, nedeklaruojamu darbu ir su darbo vietų kūrimu. Taip pat bandoma užtikrinti, kad kad e, bus užkertamas kelias neregula, nedeklaruojamam darbui. Taigi visą tai norima įtraukti į Europos semestrą ir tiek e, pirmajame, tiek antrajame Europos semestro etape tą platformą išnaudoti, tiek e, skelbiant ataskaitas apie Europinį semestrą, tiek vykdant dialogą. Aš manau, kad galima pasiekti daugumos pritarimą tokiai platformai, kuri pasižymėtų atitinkamais bruožais ir būtų naudinga visiems. Be to svarbu įtraukti ir darbo virš, viržų atstovus, o taip pat svarbu, kad platformoje dalyvautų užimtumo komiteto pirmininkas, nes reikia sekti situaciją. Ačiū. Ačiū, Gijom Valas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už darbą. Taip pat, kad e, išjudino šį klausimą, kuris tampa labai svarbiu dokumentu darbo užimtumo srityje, kovos nedeklaruojamų darbų srityje. Uh, e, uh, e, trumpai Reikia užtikrinti pusiausvyrą e, kad mums pavyktų. Tai yra, reikia užtikrinti politinį procesą aplink šią platformą, reikia e, deramus partnerius rasti, tai yra socialiniai partneriai, bet taip pat ir valstybės, nes valstybių vaidmuo yra labai svarbus. Taip pat mes neturime pakengti galimam e, konsensusui galvojant apie platformos tikslus, nes E, gali kai kurios perspektyvos valstybės nes nustebinti ar sukelti nepasitenkinimą. Reikia taip pat e, sakyti, kad e, mes ketiname keistis e, informaciją šioje platformoje. Reikia kovoti su e, nedeklaruojamu darbu ir taip pat reguliarizavimu darbo vietų E, komisija gali sakyti, kad tai yra vienas iš tikslų, bet ne pagrindinis tai tikslas, nes valstybėse narėse praktika yra e, labai skirtinga. Pranešė, žino mano e, nuomonę dėl to, dėl to dalyko. Pavyzdžiui, mokestinė pagalba regularizuojant tam tikras darbo vietas, pavyzdžiui, mano valstybėje būtų sunkiai suprantamas dalykas. Gal tie visi pakeitimai tokia jų gausa yra glūmės dalykas, bet aš manau, kad mes sulauksime paramos savo darbuose. Uh, like Pone Weber, ačiū pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti pranešėjui už nuveiktą darbą, pritariu tokios platformos įkūrimui. Esu tikra, kad ši platforma pirmiausia bus naudinga darbuotojams Ir ne todėl, kad valstybių narių institucijos galės surinkti mokesčius, o todėl, kad darbuotojai ateityje bus geriau apsaugoti. Pateikiau keletą pakeitimų, kai kurie iš jų atitinka kolegų pateiktus pake, kitus pakeitimus. Ir aš noriu pakalbėti keliais klausimais ir kalbėsiu savo vardu, ne frakcijos vardu porą opesnių klausimų. Vienas susijęs su taip vadinamu susijęs su apsimesniu savarankišku darbu. Manau, kad tai turėtų patekti į platformos priemonės, nes tai nėra nedeklaruojamas darbas. Tai yra neteisėtai deklaruotas darbas ir tai jau būtų sukčiavimas. Todėl valstybės narės turi atitinkamai spręsti šį, šią problemą. Dar vienas dalykas. Privalomas visų valstybių narių dalyvavimas Labai svarbu, kad visos valstybės narės dalyvautų šioje platformoje. Tačiau man kyla klausimas, ar pasinaudojant sutartyje numatomų teisinių pagrindų galima padaryti šią platformą privalomą valstybėms narėms aš žiūrėjau, kokiu teisiniu pagrindu remiasi komisija 151-153 straipsniai. Ir jeigu pasižiūrėtume į šių straipsnių nuostatas, tai nematau, kaip galima padaryti šią platformą privalomą visoms valstybėms narėms. Nes jeigu pažvelgsime į antraštas e, bendradarbiavimo skatinimas. Taip pat pasižiūrėjau į devintą straipsnį, kurį minėjo žalieji, tačiau ten kalbama labai bendrais bruožais, mums reikia konkretesnio straipsnio. Taigi, Dalyvavimas platformoje yra valstybių narių apsisprendimas ir mes turėtume surasti priemonių įtikinti valstybės narės dalyvauti šioje platformoje, keistis informaciją. Reikia viską vertinti labai rimtai. Ir pas, reikia žiūrėti ir spręsti, ar dirbama bus centriniu lygmeniu, ar regioniniu lygmeniu. Tačiau vis dėlto nemanau, kad bus įmanoma platformą padaryti privalomą. Ačiū. Pone Reina, ačiū. Savo ruoštų norėčiau taip pat padėkoti kolegai už jo atliktą svarbų darbą, nes platforma yra labai svarbi kovojant su e, neteisingai deklaruojamu ar nedeklaruojamu darbu. Nesutinku su ką tik išsakytomis mintimis mes neturėtume pirmiausiai galvoti apie tos apsimestinius savarankiškai dirbančius e, žmonės, ar reikėtų žiūrėti labiau į neteisingai deklaruojamą darbą, nes žmonės arba nedirba, arba neteisingai deklaruoja savo darbą ir reikia galvoti apie tai. Mes turime kovoti su tuo iš vienos pusės, nes e, negalima tokiu atveju apginti gerai darbuotojų. Ir kitas dalykas yra nesažininga konkurencija. Man atrodo, kad mūsų kolegai šalės turėtų e, galvoti apie tą dalyką. Nesažininga konkurencija. Ir kitas dalykas - valstybės finansai ir taupimo laikais. Jeigu mes e, galėsime e, teisingai panaudoti viešasis lėšas, tai bus teigiamas signalas. Reikia kovoti su neteisingai deklaruojimu ar uh, nedeklaruojimu darbu ir tai yra vienas iš pagrindinių tikslų. Uh, Visos valstybės narės platformoje tam turėtų privalomai dalyvauti, reikėtų gal pasigilinti į teisinius dalykus, pasižiūrėti, ar ta platforma gali tapti privaloma, uh, bet politinė prasme, man atrodo, svarbu e, teikti, kad dalyvavimas turėtų būti privalomas, nes aš dar pasakyčiau griežčiau, kad reikėtų dalyvauti visose priemonėse, negalima pasirinkti tam tikrose priemonėse, ar reikia pademonstruoti tikrą valią, keisis praktiką, e, pavyzdžiais tarp valstybių narių. Antras principas ir aš pritariu e, komisijos nuomonėjai ką tik tai išreikštai dėl regularizavimo klausimo. Tai, aišku, yra e, priemonė e, jau pasiūlyta, bet mes tikimės valstybių narių darbo. Taip pat aš suprantu, pono Pirinskio susirūpinimą, kai jisai savo, kad, tai, e, kad reikia galvoti ne tik apie e, represinės baudžiamasias priemonės, bet ir iniciatyvas tam tikras, kurios padėtų valstybės narėms neformalų darbą paversti formaliu, oficialiu darbu. Negalima, taip valstybės narės e, turi dirbti šioje srityje regularizavimo, e, E, prasme, bet reikia numatyti ir e, paskatinamasias, o ne tik e, baudžiamasias priemonės. Ir tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl šio dalyko. Ir kitas dalykas dėl dalyvavimo visų veikėjų. Aišku, politikų dalyvavimas yra labai svarbus. Mes žinome, kad be administratorių politikai taip pat negali daug ko pasiekti, reikia kad veiksmingai dalyvautų administracijos atstovai, kurie bendratarbiautų, dirbtų kartu ir aišku socialiniai partneriai, kurie yra labai svarbus e, partneriai kovojant su nedeklaruotu darbu. Kristina Morvai. Dėkui, pirmininkė. Visiškai sutinku su tuo, kad reikia spręsti nedeklaruoto darbo problemą. Aš taip pat manau, kad ši platforma turėtų užsimti ne tik šio klausimu, yra panašių reiškinių. Taip, matome deklaruojamo darbo problemą, yra darbuotojas, atliek, atlieka kažkokį tikrą darbą, yra darbdavys, tačiau darbdavys paprasčiausiai neįregistruoja e, to darbo e, valdžios institucijose. Tokiu atveju darbuotojai neturi nei socialinių, nei užimtumo teisių, jie nemoka socialinių įmokų, socialinio draudimo įmokų. Užimt privatumo teisės yra pažydinėjimas ir tas žmogus negali niekam pasiskūsti, bet yra ir kitas reiškinys, tai yra e, apsimestinis darbas arba neteisingai įregistruotas darbas. Vengrijoje, pavyzdžiui, yra darbuotojai įregistruoti kaip darbuotojai, bet jie e, tarsi gauna tik minimalų atlyginimą, tačiau tai nebūtinai atitinka realybę. Aš savo viename iš pakeitimų miniu ir trečią reiškinį. E, su tuo susiję mokestiniai dalykai. Tai yra neteis, aps, apsimestinis darbas, tiksliau e, darbuotojai priverčiami įsiregistruoti kaip laisvai samdomi, bet dirba ne kaip laisvai samdomi tais visais atvejais e, darbuotojai visiškai yra neapsaugoti, o darbdavys e, yra tarsi jėgos pozicijoje. Vengrijoje yra didelių bendrovių, kurios turi tik vieną tikslą - uždirbti kaip galima daugiau pelno, bet yra ir mažų bendrovių kurių ekonominė situacija yra tokia, ar mokesčių reikalavimai yra tokie, kad jiems tenka didžiulė našta ir jie yra priversti tokias e, net dar, dar įdarbinimo formas pasirinkti. 91 pakeitimas man ypač patinka. Jame kalbama apie mokesčių politikos apžvalgą, peržiūrą. Manau, kad ši platforma turėtų siekti pateikti šalims rekomendacijas, kitaip tariant, išanalizuoti kiekvienos šalies padėti rasti trūkumus. Taip valstybės narės gali pasakyti, kad kalbame apie mažas ir nesimas, bet jeigu tos valstybės narės ekonominė politika jį bus išanalizuota deramai, bus e, paaiškės, kaip yra iš tikrųjų. Yra tam tikros taisyklės socialiniams įnašams ir analizė parodytų, kur yra spragos. Aš nežinau, ar pranešėjas pagalvotų apie galimybę e, tokius atvejus įvertinti. Galbūt platforma galėtų tokias rekomendacijas pateikti. Nedeklaruotas darbas. Ar neteisingai deklaruojamas darbas yra e, tos temos, kur valstybės narėms reikia keistis geriausią praktiką, kad galėtume apginti darbuotojų ir darbdavių teisės tikiuosi, kad mums pavyks pasiūlyti platformą, kuri abi e, šalis patenkins ir apsaugos. Tikėkime, kad visi dirbs pagal e, įteisintas e, sutartis. Ačiū, pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Tomas man. Manau, kad turime tam tikrą pagrindą ir matome kad platformos sukurs papildomas vertės. Ar tai tikslinga? Manau, kad taip. Manau, kad tikrai pamatysime rezultatų. Mes parlamente sakome, kad skatiname smulkų vidutinį verslą, norime kokybiškų darbo vietų, bet jeigu pažįsime į realybę, apie kurią girdime, daugybė darbuotojų dirba nedeklaruotą arba iš dalies deklaruotą darbą. Vokietijoje kalbame apie darbą, E, kuris kartais yra atliekamas vergiškomis sąlygomis. Ir žmonės neturi ką kreiptis, nebegalima leisti, kad taip tęstusi, reikia kažkaip reglamentuoti. Šią sritį, kai kalbėjome apie komandiruojamų darbuotojų e, reglamentą, matėme, kad kontrolės priemonės Vokietijoje buvo tokios griežtos, kad e, labai daug kas skundėsi policija, pavyzdžiui, į statybas e, vis važiuodavo ir tikrindavo. Ir a, e, netgi buvo byla Europos teisingumo teisme dėl to. Klausiama apie tai, tai ar laiko trukmės reikalavimų laikomasi, a, taip pat ar dokumentai visi yra deramai išversti. A, Ir Teisingumo teismas pasakė, kad Vokietijos priemonės yra teisingos, galima tikrinti e, ir siekti išsiaiškinti, kokiomis e, sąlygomis dirba žmonės. Manau, tai labai svarbu, kuriant pasitikėjimą. Svarbu yra turėti platformą. Turime kontrolės priemonių, kurios ne leidžia vykdyti kontrolės, inspektoriai dažnai neturi daug galiojimų, dėl to negalima užtikrinti kokybę, tai tarsi kažkokie raminamieji. Bet klausimas yra tikrai rimtas, svarbu MVI tai yra, svarbu, kad ir kiti darbuotojai gautų deramą atlyginimą. Aš esu pateikęs e, pakeitimų, kuriuose sakau, kad nereikia mažinti kontrolės lygmens. Ir nereikia kažkokio gal centrinio biuro, bet mums reikia e, atsižvelgti į šalių patirtį, reikia ir su socialiniais partneriais bendrauti. Ir manau, kad pranešime turime gerą pagrindą, nes turime e, daug bendrų dalykų, apibrėžimai, pavyzdžiui, yra tarsi mūsų susitarimų subjektas, bet turime uh, parengti bendrą deklaravimo tvarką ar principus. Mes turime daug patirties komitete e, ir galime daug ką padaryti. Ačiū. Svenas Šulce. Kolegos. Norėčiau padėkoti visiems, kurie e, dalyvavo šiame darbe, ypač pranešėjai. Daugelis minėjo, kad labai svarbu, kad reikia tokios platformos. Tai yra labai svarbi užimtumo politikos priemonė. Norėjau paminėti keletą svarbių dalykų. Man ypač didelį susirūpnio kelia subsidijarumo dalykai. Turime užtikrinti, kad e, apginsime šį principą. Negalime paprasčiausiai taip pataikyti vieno sprendimo visiems, kai kuriuose valstybėse egzistuoja labai gerai funkcionuojančios sistemos. Ir jeigu mes primesime e, tramdomusius marškinius, tai uh, vargu. Gali būti taip, kad e, geros sistemos susilpnės ir aš nenorėčiau, kad taip atsitiktų. Galėčiau keletą žodžių tarti apie savo pakeitimus. Manau, kad yra visiškai aišku, kaip ir anksčiau sakiau, kad negalime bendrai apibrėžti nedeklaruoto darbo, kadangi padėtis valstybėse narise yra labai įvairi. 99 pakeitime aš apie tai ir kalbu. Taip pat jaučiu, kad platforma turi būti aukšto lygio valstybės tarnautojų platforma, kurie turi realias galės, nes kitaip viskas pavirs į diskusijų klubą kur įvairiausi suinteresuoti asmenys e, kalbės, bet galiausiai vargu ar bus pasiekta kokiu nors rezultatu. 232 pakeitime apie tai kalbu. Valstybės narės taip pat turėtų išlaikyti kompetenciją sprendžiant, kaip, e, ką daryti su rezultatais nacionaliniu mastu. E, 243-245 pakeitimas dėl konstatuojamųjų dalių, kaip tik apie tai ir kalba. Labai ačiū Jums visiems. Užimtumo komitete 24 kovo tvirtinsime šią nuomonę. Iš pradžių galvojame apie ankstesnę datą. O dabar turėsime labai daug laiko parengti kompromisiniams pakeitimams. Ačiū ponė Pirinski, dėkoju visiems kitiems už šias diskusijas. Dabar kalbėsime apie biudžeto vykdymo patvirtinimą ir suteiksiu žodį pranešėjai Marian Harkin. Žodis jums. Thank you, Madam Chair. Ačiū, pirmininkė. Pradedame nuo ES bendro biudžeto. Visų pirma, noriu padėkoti kolegoms už pateiktus pakeitimus. Gavau 19 pakeitimų e, nuomonės projektui. Galėjau daugelį iš jų priimti ir parengti kompromisus. Turiu tris kompromisus. Pirmas pakeičia antrą pakeitimą, kuris pakankamai paprastas. Antras kompromisas vėlgi esame sutarę dėl 11 ir 13 pakeitimų. Ir pagrindinis kompromisas pakeičia keturo, pakeitimus nuo 14 iki 18. Kiek žinau, visa tai yra išsiuntinėta atitinkamiems kolegoms. Iš daugelių jau sulaukiu pritarimo. Dar tokia bendra pastaba tokia būtų dėl nuomonės. Svarbu yra pasakyti, kad klaidų lygis šiek tiek sumažėjo mm, iš visų politikos ryčių antras tarp žemiausių pagal, pagal mažumą tas klaidų lygis. Tai manau reikia pripažinti, kad yra imtas veiksmų, klaidų lygį sumažinti ir dar labiau, ypač kol misija ėmėsi tokių priemonių, pavyzdžiui, dėl paprastinimo išlaidų variantų. Vienas iš pakeitimų, kurio negalėjau priimti, buvo septintas. Čia aš parašiau sveikina supaprastintas išlaidų, mm, supaprastinus išlaidų variantus. Kas sakė, kad gal mm, kiek kitaip, bet mes, man atrodo, išsprendėme jau šį klausimą. Taip pat tai, kad es projektai turi turėti pridinės vertės, vis tik tai nepanaikina to pavojo su uh, E, su, su tuo, kad e, programinis laikotarpis e, turi ribas ir reikia panaudoti pinigus. Taigi m, nenorime, aišku, pakengti efektyviai kontroliai, sisteminiai projektų kontroliai, bet reikia pasakyti, kad, aišku, projektai turi duoti europinės vertės, ne šiaip tiesiog jie turi būti rengimi tam, kad būtų išleisti pinigai. Uh, Taigi aš džiaugiuosi, esu patenkinta to darbu, kuris yra daromas komisija ir tie uh, trūkumai, problemos, kurios yra um, išiškintos per uh, patikrinimus, e, per analizę, manau, tikrai labai svarbus ir aš džiaugiuosi to, tai dabar lauksiu jūsų komentarų ir nuomonių. Thank you. I give the floor to Mr. Claude. Aš Ačiū, Klodrolan, iš uh, EPP. Šešėlinis pranešėjas. Labai trumpai noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą, tai tikrai buvo efektyvus darbas, tikrai svarbu buvo surasti kompromisus, judėti į priekį tiksliai ir konstruktyviai. Manau, kad e, kompromisai tikrai geri, mums nekyla problemų. Taip pat ir dėl septinto pakeitimo mes jau aptarėme um, tuos dalykus ir aš galiu paremti pranešėjos poziciją. Tai tikrai nuomonė, kuri nekelia problemų ir manau, kad reikia pabrėžti, kad kompromisai yra tikrai geri. Uh, Ačiū. Panas Pirinski iš SRD frakcijos. Thank you, Madam Chair, and, uh... Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau prisijungti prie kolegos uh, ir pasveikinti ponę Harkin, pranešėją savo puikiu darbu. Uh, noriu padėkoti jai už tai, kad uh, ji mm, priėmė mano pakeitimus 6 ir 19, mm, pritariu žodiniam pakeitimui, 19 pakeitimui, kurį pasiūlė ir remiu kompromisinį pokei, pakeitimą, kurį parengė ponia Harkin, apimdama mano 14, nuo 14 iki 18 pakeitimų. Tik dar gal paprašyčiau um, pranešėjos pasvarstyti, gal dėl 12 ir 13 pakeitimų būtų galima kažkokį kompromisinį pakeitimą parengti. Čia aš um, pasiūliau tam tikrų formuluočių, pranešė taip pat. Aš manau, kad vis tik tai uh, čia eina kalba apie tą patį dalyką, esmė ta pati. Tai yra valstybių narių a, ketinimai yra ne vien tik tai kontroliuoti efektyviai, bet ir siekti tų rezultatų, kuriuos aktyviai remia Europos socialinis fondas. Tai yra aktualu kiekvieno Europos piliečio gyvenimui. A, Mm, tas tekstas, kurį pasiūlė ponia Harkin, gal kiek kitaip tai išreiškia. Yra tam tikras susirūpinimas, kad galbūt nebūtų nustatomi taisyklių pažeidimai. Aš galvoju, kad e, tas pasakymas E, pažeidimas taisyklės, tai, e, man atrodo, turėtų būti taisyklių pažeidimas, man atrodo, trūksta angliškai off. Tai gal paprašyčiau juos pasvarstyti mm, mano pasiūlymus greta kitų. O bendrai nuomonės projektą, manau, mes tikrai galėtumėm paremti. Mes galim paremti e, pranešėjos pasiūlymus dėl 1, 3, 7, 10 pakeitimų, tų kitų pakeitimų Jeigu tie pakeitimai nebūtų priimti, mes negalėtumėm paremti. Ačiū daugiau norinčių pasisakyti šešėlinių pranešėjų posėdėje nematau. Jūs norite kažką išsakyti? Pone. O ne Jevalova. Mm, ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti, kad e, tikrai e, dėkojame pranešėjai ir e, kon komitete analizavome šios lausimus. Buvau atsakinga uh, už komisijos narės teisin klausimus ir tikrai aktyviai diskutavome šiais klausimais. Aš vertinu, labai vertinu tai, kad klaidų lygis yra labai nedidelis, daug mažesnis nei esi vidurkis, projektai darosi vis efektyvesni Ir vakar, ką aš mm, akcentavau labai teigiamai, yra tai, kad labai svarbu akcentuoti dėmesį į projektų galutinį rezultatą, galutinį poveikį. Ta reikia labai vertinti, nes kai mes kalbame apie socialinius projektus, tai labai sunku yra pastebėti, pristatyti, akcentuoti, daug sunkiau nei su kitais projektais. Um, taigi tiesiog kalbėjome su kolegomis, kaip surasti tinkamus rodiklius kažko kažkokius matavimo, kažkokius įrankius, kad būtų galima parodyti, jog šie, šios ryties projektai tikrai duoda rezultatų. Tai tiek. Ačiū už pastabas ir na, biudžeto kontrolės komiteto. Balsuojame užimtumo komitete bus sausio 29 dieną, tai reiškia, kad balsuosime kitame posėdėje tuo mes baigėme savo darbą. Taip, taip, ponia Harkin, jūs gal dar pabaigai norėjote kažką pasakyti. Kalbėsiu labai trumpai, ačiū pirmininkė. Tiesiog aš norėjau padėkoti visiems kolegoms Pane Pirinski, taip, suprantu, ką jūs norite pasakyti, yra tam tikro susirūpinimo. Pabandysime gal abu žengti vienas link kito pozicijos ir surasti kažkokį tai kompromisą. Dar vienas dalykas, ką aš gal turėjau pasakyti pradžioje, tai buvo dėl penkto pakeitimo. Mm. Pateikė jį e, kolega Kara, man atrodo, čia nuoroda oficialiame žurnale yra neteisingai pateikta, į oficialą žurnalą neteisinga yra. Mintis yra tokia, kad socialinis fondas ir taip toliau neturėtų būti naudojami, jeigu yra iškeliamos darbo vietos iš vienos valstybės narės į kitą ir taip toliau. 42 reglamento konstatuojamame punkte kalbama apie stambius projektus. Mes visi suprantame, kad ESF yra skirta investuoti į žmonės, o ne investuoti į stambes kažkokias gamybos e, įmonės. E, aš suprantu, aišku, jūsų pakeitimo esmę. Mes su Europos globalizacijos fondu apie tai irgi kalbėjomės. Aš nesu tikra, kad tikrai tai būtų labai aktualu šiuo atveju ir ta nuorada, man atrodo, nėra teisinga. Tiesiog, man atrodo, šiame kontekste ta, ta pastaba gal nėra aktuali, aš galbūt tokiame kontekste nenorėčiau paremti jūsų pakeitimo. Politiškai taip, aš remiu jūsų idėją, bet man atrodo, tiesiog šiame tekste tai nėra aktualu, tai nėra tinkama. Ačiū, atrodo visiems tai priimtina. Balsuosime kitame posėdėje, o mūsų kitas posėdis įvyks sausio 29 dieną. Ačiū visiems už jūsų pasisakymus ir linkiu gero vakaro. And... Aš vis bandau užbaigti posėdį, bet turime dar daug laiko ir galime pakalbėti apie agentūras. Tai tiesiog skrydžiai mūsų laukia, tiesiog gal stresas šioks toks. Ačiū pirminkė, man atrodo, čia bus viskas lyg ir paprasta, su kolegomis jau kalbėjausi gan plačiai dėl šio klausimo, dėl pakeitimų, e, nuomonė dėl CDFOP, dėl Europos e, profesinio mokymo plėtros centro, gavau nuomonė į tris pakeitimus, galiu priimti juos, visus jie pozityviai patobulins tekstą. Gal tik tai tokia būtų mano pastaba, kad Mm, skaitydama dokumentaciją, aš džiaugiau, džiaugiausi um, tuo, kad šis centras yra labai aktualus Europos e, profesinio mokymo įgūdžių um, tobulinimo visai darbo tvarkiai. Aš manau, kad uh, CDFOP yra pripažįstamas kaip e, kompetencijų centras, kai eina kalba apie įgūdžių pripažinimą, e, kvalifikacijų tobulinimą. Ir aš kalbėjausi su kitais pranešėjais šiais klausimais. E, vienas iš pagrindinių tokių klausimų yra pasenę įgūdžiai, kai įgūdžiai tampa nebeaktualūs, pas, pasenę tiesiog e, kon, esamame kontekste. Kartais mes galvojame, kad reikia tiesiog tobulinti įgūdžius, reikia gal tiesiog stiprinti e, profesinio mokymo švietimo sritį, tačiau panašu, kad, yra, kad reikia plačiau mąstyti galvojant apie poreikį iš, iš darbo rinkos ir visus tos pasikeitimus. Tai tiesiog gal tiek aš mielai toliau dirbsiu šiais, diskutuosiu šį klausimą klausimais. Ar galime tada perėti prie kito klausimo, ar ponas Pirinskis dar nori kažką pakomentuoti? Gal galime visus tris aptarti kartu? Tris, keturis, penkis, gal netgi visus kartu. Ar priimtina jums tai pranešyje? Jei taip, tai prašom žodis jums. Um, so, if I don't get a heart attack doing this, tikiuosi, kad manęs neištiks širdies smūgis. Um, toliau kita nuomonė. Mm, čia gav uh, dėl uh, fondo mm, nuomonė keturi pakeitimai, aš galiu visus priimti, yra žodinis pakeitimas. Uh, dėl koordinavimo centro pakeitimo. Tik tai, bet, kaip jau sakiau, aš mielai priimu tuos pakeitimus. Toliau kita nuomonė dėl e, Europos e, sveikatos ir saugos darbe agentūros. Vėlgi gavau tris pakeitimus. Kai kurie nedideli, kai kurie Dėl, pavyzdžiui, sutarimo su Ispanija aš galiu sutikti su tuo. Toliau pakeitimas dėl biudžeto pagal veiklos pagrindų, galiu sutikti, panaudodant pakeitimas, galiu sutikti su tuo. Dirbu su pranešiais šiais klausimais ir mes susitarėme. Europos mokymo fondas. Du pakeitimai mano pačios vienas ir Vienas pana Žolan. Turime kompromisinį susitarimą. Ir aš mielai sutinku su tuo. Aš manau ir panas Rolan. Tai būtų keturi biudžeto vykdymo patvirtinimai dėl įvairių fondų kaip aš jau sakiau, atliktas visas darbas ir už šio salės ribų ir, man atrodo, visus tenkinta pasiektas rezultatas. Thank you. Ačiū. Mm. Mr. Roland. Panas Roland. Labai e, trumpai, pirmkė, taip greit nepavyks baigti posėdžio. Norėčiau akcentuoti dėl skirtingų nuomonių, kad e, kompromisai yra pozityvus ir man atrodo, kad juos galima paremti be jokių problemų, bet galima sakyti, kad dėl agentūrų biudžeto matome, jog e, mažėja finansavimas, bet patikrinimas taip pat e, vyksta gerai. E, ir dar norėčiau pasakyti, kad labai svarbu yra užtikrinti, kalbu apie mokymo fondą, švietimas yra nepaprastai svarbus ir reikia galvoti apie ilgalaikį nedarbą. E, e, reikia palaikyti e, žmonių, darbuotojų kompetenciją. Mokymo fondas tai yra tam tikras tarsi taškas išeities tiek kontaktinis punktas, tai yra europiečiams ir taip pat bendraujant su trečiosiamis šalimis e, su tarptautinė darbo organizacija ir panašiai dėl metodologijos, pavyzdžiui, dirbant, e, kurią plėtoja mokymo fondas. Yra šiek tiek problemų dėl būstinės, bet reikia e, tą problemą spręsti apskritai e, žiūrint į agentūras. Pone Pirinskė, ar norite pasisakyti? Žodis Jums. Pone pirmininkė, man patinka santrauka, kurią ponė Harkin pasiūlė šiam komitetui. Mes Pritarėme kompromisiniams pakeitimams, kaip e, pranešė ir minėjo. Manome, kad e, pateikti pataisimai yra tinkami. Yra pora smulkių dalykų, kuriuos būtų galima panagrinėti. Vienas jų susijęs su ataskaitą ataskaitą, kurią komitetas turėtų teikti dėl CDFOP darbo, dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro. Tiesą sakant, ši ataskaita jau parengta ir ji bus pristatyta ir aptarima artimiausioje ateityje. Taigi tiesiog toks bendro pobūdžio papildymas. Pone Harkin. Ačiū. Ir vėliau pasišnekėsiu su savo kolega šio klausimu. Paskutinė nuomonė. E, 2013 metų es agentūrų biudžeto įvykdymo patvirtinimas visos agentūros veikla, suvaldymas ir kontrolė. Matau, kad pateikti penki pakeitimai yra du kompromisai. kompromisai. Manau, kad šie kompromisai geri. Vieną pakeitimą pateikė ponas Perinski. E, jam mielai pritarsiu. Minutėlę vienas komentaras ir tuo ir baigsiu. Kalbu apie bendro požiūrio į decentralizuotas agentūras įgyvendinimą bei veiksmų planą. Kokiose srityse pasiekta pažangos? vertinant pažangą visuomet svarbu, kad ta pažanga būtų matoma, kad užtikrinama sinergija tarp atskirų veiklos sričių ir kad jos bandoma pasiekti visur, kur tai yra įmanoma. Tikriausiai mm, pamatysite, kad e, kompromisuose siūloma, kad komisija toliau vertintų galimybės e, E, stebėti decentralizuotas agentūras ir vykdyti veiksmingesnę valdymą bei kontrolę. Man atrodo, kad to turėtų pakakti, nebeturiu daugiau ką pridurti. Ačiū. Ponas Pirinski, norėjau tik tai padėkoti pranešėjai už tai, kad ji priemė mano pateiktus pakeitimus ir dar kartą noriu padėkoti už sunkų darbą e, ties e, šiais pranešimais. Ji nekartą minėjo, kad e, jos širdis smarkiai plaka ir minėjo, kad visko gali nutikti. Taigi, dabar jau Sako pirmininkė posėdis baigtas ir galėsime visi skubėti į savo skrydžius. Ačiū. Visą gerą.